rezoliucijų, o dabar kal... diskutuosime dėl septynių rezoliucijų projektų dėl Irano ir iš pradžių suteiksiu žodį autoriams, visų pirma, poniai Gomes. Um e Iranas dėl Iranas e, yra susiskaidžiusi valstybė, joje yra daug etninių e, mažumų, taip pat daug religinių e, bendruomenių. asirai, arabai, kurdai, balučiai ir kitos etninės mažumos, e, etninės tautos gyvena šioje šalyje. Daugelis jų nori gyventi modernėme 21 amžiaus Irane, tačiau to nenori režimas. Režimas siekia religinio fanatizmo, siekia, kad šalis būtų izoliuota, e, jis siekia žiauriomis priemonėmis užgneušti nuomonės laisvę. Ir todėl šalyje vyksta nuolatiniai žmogaus teisų pažeidimai, vykdoma mirties bausmė netgi vaikams, yra imamasi politinių represijų, nėra lygybės, nėra informacijos, informacijos laisvės, yra persekiamos religinės ir etninės mažumos. Dėl mes norime pasiūsti dvi aiškės žinias Irano tautai kad mes tikimės, kad ateityje ši šalis bus laisva, demokratinė šalis, kuri galėtų vaidinti svarbu vaidmenį visame regione. Ir taip pat norime galime pasiūsti signalą režimui, kad tokiu būdu jis niekuomet neišnaudos šalies potencialo. E, dėkoju toliau ponė Šakė. Thank you, President. Dear colleagues of the House of the European People. Um, any government derives... Bet kokios vyriausybės legitimumas priklauso nuo to, kaip jį rūpinasi savo piliečiais. Bet koks režimas, kuris netenka tos, e, nevykdo tų pareigų, tampa nepatekimų partnerių tarptautinėje bendryjoje. Mes žinome, kad Iranas neigiamai e, veikia tiek savo šalies, elgesi savo šalies gyventojų atžvilgių, tiek savo kai kurių kaimynų atžvilgių. Žinome, kad e, yra mirio baudžiami nepilnamečiai, įmamasi kitų represinių priemonių. Mes pasisakome už tai, kad nebūtų, kad būtų nubausti tie, kurie įvykdo nusikaltimus prieš žmoniją. Žmonės yra neturi turėti galimybę e, užsitikrinti žodžio susirinkimų laisvę. E, Europos Sąjunga taip pat turi laik, išlaikyti savo darbo tvarkėje šias pagrindinės teisės, kaip ir brandurinę Irano programą. Irano režimas bus ledi, legitimus savo žmonių akise, jeigu suvaidins teigiamą vaidmenį ir tarptautinės bendruomenės akise. Ačiū. Dėkoju dabar ponas Kelamas. Dėkoju pirmininkė. Iranas yra ypatinga politinė diktatūra. Jie liūdnai pagarsėjusi e, tuo, kad gniaužia žmogaus teisės ir piliečių laisvės. Padėtis dar labiau pablogėjo po paskutinių rinkimų vykusių birželį. Žmonės kankinami, e, mirio baudžiami e, vaikai, nepilnamečiai moteris. Irane pasaulyje daugiausia po Kinijos yra įvykdoma mirties bausmių. Tai yra naujausia informacija, kuri neatsispindi e, rezoliucijoje. Vakar Irano režimas pakorė penkis kalinius viename Teherano kalėjimų, įskaitant e, Suheila Kadiri, 28 metų moterį. Ji yra ketvirta moteris e, pakarta režimo per keletą pastarųjų mėnesių. Tokie barbariški veiksmai neturi nieko bendro su įvyktais nusikaltimais tų žmonių. Jais siekiama įbauginti žmonės, pirmiausia jaunimą ir moteris kurie bando įtvirtinti demokratiją ir priešinasi e, neteisingiems rinkimams. Dėkuoju, ponė Kelamai, dabar ponas Tavareš. Dėkuoju, pirmininkė. Nežiūrint to, kokiu politiniu pažiūrų mes laikomės, kalbame milijonų žmonių vardu. Tie žmonės išėjo gatves, kilo pavojus jų gyvybėms, bet jie norėjo išsakyti savo protestą prieš suklastotus rinkimus Irane. Tie žmonės Irane ir už Irano ribų tikėsi, kad mes ką nors padarysime. Todėl Mes turime užtikrinti, kad paremsime tos žmonės ir išreikšime su jais solidarumą. Kalbu apie žmonės, kurie kovoja už demokratiją ir pagrindinės žmogaus teisės. Tie žmonės labai rizikuoja ir paprastai rizikuoja žymiai labiau negu ir būtų norm, no, normalu. Ir paprastai. E, mūsų politika Irano atžvilgių buvo ignoravimo politika. Ir iš tiesų gaila, kad Europa, dažnai ES vykdė tokią politiką, kuri vėliau paaiškėjo kaip visiškai neteisinga. Mes turime siekti, kad Iranas priklausytų tarptautiniai bendruomeniai ir nors Iranas yra labai svarbi jėga tame regione, Islamo Respublika, Islamo Respublika e, tačiau šiuo metu Iranas neprimena Respublikos. Tai yra režimas, režimas, kuris vykdo žmonių priespaudą, režimas, kuris e, yra grindžiamas dalykais, kurie tampa vis labiau abejotini, todėl mes turime per šią rezoliuciją išreikšti savo solidarumą ir paramą Irano žmonėms. Be, dėkoju, toliau dvi su pusė minutės kalbės e, kolega Provera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes visi žinome politinės ir socialinės e, sąlygas, kuriuose gyvena uh, žmonės Irane. Mes žinome, kokį svarbų vaidmenį vaidina religija priimant politinius sprendimus. E, paskutinis pavyzdys e, bal, jauno žmogaus nužudimas, tai yra mirties bausmės jam įvykdymas. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip politikai e, kai politinis režimas pažeidžia žmogaus teises ir e, pažeidžiamos teisės visų tų, kurie siekia Irano vystimosi. Mahmudas Ahmadinejadas, Ahmadinejadas jau pradė, pradėdamas valdyti e, vengia pripažinti Izraelį kaip valstybę. Nuo 2005 metų padidėjo mirties bausmių skaičius. E, kalėjimuose žmonės nuolat kan, kankinami, taikomos tokios viduramžių praktikos kaip užmėtymas akmenimis ar e, galūnių amputavimas. Ir mes matėme dešimtis, e, šimtus žmonių, kurie išdryso po praėjusių rinkimų išeiti į gatves ir protestuoti. E, viena jauna iranietė buvo e, nužudyta gatvėje, kuomet ji reikalavo žmogaus teisų ir moterų teisų bendrimo, e, gerbimo. Ji dabar tapo demokratinio judėjimo simboliu. Konkretus pasiūlymas būtų, kad Niega Akasoltantos e, jaunos moters vardu mes pavadintumėme aikštes ir gatves Europos Sąjungoje. Tokiu būdu mes e, parodytume, kad mes solidarizuojamės su Irano opozicija ir kad mes esame informuoti apie situaciją Irane. Ir aš norėčiau, kad Neda Akasoltan nuotrauka būtų iškabinta ant Europos parlamento pastato Briuselyje. E, kalbant apie dėrybas dėl e, atomo programos, brandolinės programos, e, aš nežinau, ar Ahmadinečadas gali čia ką nors pasakyti, jeigu jis negerbė savo tautos. Dėkoju kolegai Provera. Toliau vieną minutę suteikiama žodis ponui Stevenson. Dėkoju pirmininkė kol mes čia sėdime ir tuščiai šnekame, Irane, kaip sakė ponas Tula Kelam, žudikai vykdo naujas egzekucijas. Girdėjome, kad vakar penktą valandą vėl buvo pakarti penki žmonės, bet ES vykdo pataikavimo, nuolaidų politiką. Mes sutinkame su tuo, kad rusai sodrins uraną, e, uraną Iranui už tai, kad jisai garantuos, jog nebevykdys savo brandolinės programos. Bet tokių garantijų mes negavome. Mes tik tai stipriname mūlų valdžią tokią savo nuolaidžiavimo politiką. Tik tai veikdami tvirtai priversime juos įsiklausyti į mūsų nuomonę. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, pirmininkas Buzekas, pradėdamas šios savaitės plenarinę sesiją, pasakė, kad Europos parlamentui rūpi, kad visame pasaulyje būtų atsisakyta mirties bausmės. Jis taip pat atkreipė dėmesį į mirties bausmės įvykdymus Irane. Su šia rezoliucija mes atkreipėme dėmesį į keturis mirties bausmės įvykdymo atvejus. Tai yra žmonės, buvo, kurie buvo nuteisti mirties bausme dėl to, kad jie dalyvavo protestuose po rinkimo. E, tačiau visi keturi tuo metu e, jau buvo kalėjime. Taigi mes turime atkreipti dėmesį į tokius atvejus. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kad šiuo metu mirties bausmė vykdoma nepilnaja, nepilnamečiams. Ir tai yra vienintelė šalis pasaulyje, kuri vykdo mirties bausmę nepilnamečiams. E, Iranas pa, pasirašė konvenciją, vaiko apsaugos konvenciją, todėl jis įsip, turi įsipareigoti išleisti įstatymus, kurie neleistų taikyti mirties bausmės nepilnamečiams. Manau, kad mes e, savo kolegų Irane turėtume e, reikalauti, kad jie darytų viską, kad e, kuo greičiau būtų priimtas toks įstatymas. Taip pat norėčiau išreikšti savo pagarbą visiems Irano žmonėms, kurie labai daug rizikuoja, kurie eina į gatves, kurie vykdo atitinkamą veiklą, kad kovotų už savo teises, už tas teises, kurios, kur, kurios jiems priklauso ir pagal Irano konstituciją. Todėl manau, kad mes turime solidarizuotis už tai žmonėmis. Dėkoju poniai Lochbiller. Dabar kalbės kalbėtojų frakcijų vardu. Iš pradžių ponas Kastler. Šių metų spalio antrą dieną Irano policija paskutinė minutė neleido į lėktuvą įlipti vienam žmogui. Tai buvo e, advokatas, kuris buvo suimtas e, kuris, kuriam buvo neleista skristi į mano gimtąjį miestą Nürnbergą, kur jam turėjo būti įteikta, įteiktas prizas už, pas, už žm, kovą už žmogaus teises. Jo žmonai buvo leista išvykti ir ta um, žmona, žmona pasakė, man labai gaila, kad valstybė, kuri save laiko religinė valstybė, yra vykdoma veikla, kuri neturi nieko bendro su Dievu. Iranas privalo, privalo gerbti žmogaus teises ir leisti žmonėms keliauti. Ir manau, kad yra skandalas, kad Iranas nuolat pažeidžia žmogaus teises ir manau, kad tai turi atsispindėti mūsų e, rezoliucijoje ir norėčiau jūsų paprašyti, kad paremtumėte mane. Dėkoju kolegai Kastler, toliau ponas Černetski. Dėkoju, ponas pirmininkė. Ponės ir ponai, norėčiau pasinaudoti pasisakymų laiku ir išreikšti susirūpinimą padėtimi Irane. Ir ypač dėl Kamp Ašraf stovykloje esančių pasipriešinimo judėjimo dalyvių. Irako vyriausybė turėtų nebevykdyti Irano mulų įsakymų. Turėtų suprasti, kad e, tai reiškia represijų ir egzekucijų vykdymo politiką. Mes turime prisiminti mūsų parlamento balandžio 24 dienos rezoliuciją dėl Ašrafo stovyklos. Teherano mulas norėtų, kad e, ši stovykla būtų sugriauta. Tai atneštų daug e, bėdų e, Irano pabėgėliams. Mes turėtume kreiptis į jungtinės tautas, kad e, jos nusiųstų nuolatinę grupę ar taikos palaikymo pajėgas, kad užkirstų kelią tų žmonių perkelimui į kitas Irako vietovės. Dėkoju toliau kolega Belder pusantros minutės. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het leidt geen twijfel dat Ačiū, pirmininkė. Visiškai aišku, kad žmogaus teisų padėtis Irano Islamo Respublikoje per pastarosius mėnesius labai pablogėjo. Ta matome iš paskutinių įvykių. Prezidentas Ahmedidžanas naudoja e, represinį aparatą, jisai e, gniaužia bet kokią opoziciją savo abejotiname režime užgneuštos bet kokios demokratinės išaiškos formos. Ką čia gali padaryti ES? Du dalykus. Pirmiausia, kartu su amerikiečiais turime daugiausia dėmesio skirti atskiriems atvejams, kalbu apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Ir apie tai kalbame rezoliucijoje. Taip pat labai aiškiai turime pasakyti Iranui, kad tie pažeidinėjimai yra visiškai neprimtini ir dėl to gali jo laukti rimtos pasiekmes. Kartais nacionaliniai ir ekonominiai interesai pasireiškia, tada išryškėja pragmatizmas. Kartais žmonės kalba apie Ajatolą Homenijį omeny. O komisija ir taryba turi negalvoti apie pragmatizmą, turi pirmiausia galvoti apie demokratiją ir jos pagarbą. Dėkuoju. Pone Morvai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Neseniai mes bendravome su, ko, su komisijos pirmininku Baroso ir aš jo klausiau, ką būtų galima padaryti, kad mes galėtume pagerinti žmogaus teisų situaciją Vengrijoje, nes ta situacija e, vyksta jau keletą metų. E, ir tą aš sakau jau kelintą kartą, Vengrijos policija žiauriai susidoroja su žmonėmis, jie yra įkalinami, daugelis žmonių ilgai laukia teismo proceso, ponas Baroso pasakė, kad tai yra vid šalies vidaus reikalas ir tai yra ne komisijos kompetencija. Kodėl uh, mes naudojame dvigubus standartus, kodėl mes e, šaliai, kuri yra už ES ribų, bandome nurodyti, ką ji turi daryti, o nedarome to, e, kai kalba eina apie ES valstybę narę ir jos vyriausybę. Aš noriu atkreipti dėmesį į žmogaus teisų pažydimus Vengrijoje. Dėkoju kolega Morvai. Dabar suteiksiu žodį poniai Korholai. Olisi tärkeä rooli lähidän rauhanneuvotteluissa. Pirmininkė, Iranui tektų svarbus vaidmuo taikos darybose artimuosiuose rytuose. Deja, taip dabar nėra. Tai nėra valstybė, kuriuose, kurioje gerbiamos žmogaus teisės. Matome, kokie yra birželio rinkimų rezultatai. Ahmadinečadas buvo vėl išrinktas, po to žmogaus teisų padėtis dar labiau pablogėjo. E, žinome, kad e, žmog... mirties bausmių atvejais labai, Latvijai labai išaugo, e, tai antra po Kinijos valstybė, kuri vykdo tiek daug mirties bausmių, taip pat kenčia žodžio laisvė, daug žmonių, daug religinių lyderių yra įkalinti už savo pažiūras. Mes norime paremti keletą iraniečių, tai kaip jie gina demokratijos principus ir e, žodžio laisvę. Irano moteris vaidina labai svarbų vaidmenį po demonstracijų Teherane. To, toliau kolega Vandalan. Ehm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Irane valdo griežtas režimas, kuris e, viduramžiškai aiškina islamą ir Koraną. Jeigu nepritari tam režimui, tai esi įkalinamas. E, tai yra baisi situacija, ypač šalyje gyvenantiems krikščionims. Irano parlamentas praėjusiais metais priėmė įstatymą, kuris e, leidžia skirti mirties bausmę visiems, kurie yra kito tikėjimo. Me taip pat e, pro, žmonės, kurie protestuoja, kurie dalyvauja demonstracijose, jie, jiem taip pat skiriama mirties bausmė. Mes matome keturis tokius atvejus. Iš tiesų yra baisu, kad yra šiame pasaulyje dar tokių teismų, kurie e, skiria tokius nuosprendžius. Tačiau yra aišku, kad jeigu išeini į demonstraciją Irane, tai kyla pavojus tavo gyvybei. Taigi mes turime tarybos ir komisijos reikalauti, kad ji būtų labai griežta ir protestuotų prieš, žiaurę, prieš tokią žiaurę vyriausybę. Ačiū. Dėkoju kolegai Vandalen. Dabar ponia Andrikenė. Ačiū, pirmininkė. Žmogaus teisų padėtis Irane akivaizdžiai blogėja šiais metais vykę abejotino legitimumo prezidento rinkimai bei masiniai žmonių protestai po rinkimų kaip veidrodis atspindėjo vis labiau įtemptą ir baimės kupiną politinę bei socialinę situaciją irane. pastebėsiu kad šių metų reporterių be sienų parengtoje spaudos laisvę įvertinančioje ataskaitoje iranas yra atsidūręs pačiame sąrašo dugne tai yra šimtas septyniasdešimt du vietoje iš šimto septyniasdešimt penki ir yra aukščiau tik už eritrėją šiaurės korėją ir turkmėnistaną. žurnalistų padėtis irane yra viena pačių blogiausių pasaulyje blokuojama laisva informacija internete persekiojami blogus rašantys žmonės. mes gerai žinome apie visai neseniai suimtą žinomą blogerį faribą pajūh kurio tolesnis likimas yra visiškai neaiškus aš kreipiuosi į europos komisiją ponas komisare būtina kuo greičiau atidaryti komisijos atstovybę teherane siekiant užmegzti dialogą su irano valdžios institucijomis dėl vis blogėjančios žmogaus teisių padėties šioje šalyje. ačiū. Dėkoju. Toliau spontaniški pasisakymai kolega Higgins. President, I Pirmininkė, aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Černeckis. E, žinome, kas vyko Anšame ir Ašrafe ir tą galime pavadinti kaip barbariškų išpolių. Žuvo keletas žmonių, daug buvo labai sužeista. Jūs e, pasižiūrėkite į vaizdo įrašus, pamatysite, kaip ten viskas buvo tai bais, baisaus brutalumo apraiška. E, virš e, pusantro šimto žmonių buvo areštuota, jiems teko pradėti bado streiką. Ir e, iš tikrųjų tie žmonės yra pabėgėliai. Jie turi teisę į geresnį gyvenimą, turi teisę į saugesnį gyvenimą. Ir ponas Černeckis paminėjo porą dalykų. Mums reikia nuo nuolatinio jungtinių tautų buvimo ten. Taip pat reikia tam tikrų saugumo garantijų. Dėkoju. Higgins toliau, ponė De Kaiser. Merci, merci, monsieur président, excusez-moi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, norėčiau pabrėžti tris aspektus, kad papildyčiau kolegas. Pone Gomes sakė, kad nepaisant viso to, kas vyksta e, Irane, visų tų dramų, mes ir toliau tikime tos šalies politinę ateitimi. Ir taip pat tikime pilietinės visuomenės gale. Toliau kitas dalykas. Iki šiol dar nebuvo pakankamai pabrėžta, kad mes smerkėme savižudžių išpolius Taip pat nes e, tokiais atvejais taip pat yra žudami e, pilietinės visuomenės atstovai ir, nepais, ir mes turime pasisakyti prieš tokį režimą. Dėl mirties bausmių norėčiau pasakyti, kad e, mirties bausmės taikymas vaikams, nepilnamečiams ir moteriams turi būti smerkiamas visose šalise. Dėkoju kolegiai Dekaiser, dabar ponas Preda. Herr Kollege Preda, Kolega Prėda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau și eu să deplâng înrăutățirea. Dėkoju, ponas pirmininkė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad smerkiu padėtį Irane, kuri susiklostė pro, po birželio rinkimų. Reikalai blogi, blogėja, vis daugiau smurto prieš režimo priešininkus, agresyvus elgesys girdėjome, kokie sunkumai iškyla dėl žodžio laisvės. Žurnalistai yra persekiojami, susirūpinimą kelia kankinimai, mirties bausmė, kuri praktikuojama daugelį Irano kalėjimų. Amnesty International neseniai pareiškė, kad e, žmonių baudžiamų mirties bausmė skaičius po rinkimų labai padidėjo. Žinoma, gerai būtų įsteigti delegaciją Irane, delegaciją, kuri bendradarbiautų su piliečių visuomenė šalyje ir paremtų tuos, kurie kovoja už laisvę. Dėkuoju kolegai Prėdai. Pone Vertman, dėkoju, gerbiami kolegos. Norėčiau pateikti pasiūlymą. Žmogaus teisės, demokratija ir teisinė valstybė yra labai svarbios temos. Ir iš tiesų yra gaila, kad mes tokias temas nagrinėjame ketvirtadienį po pietų, kai tiek mažai parlamento narių dalyvauja posėdėje. Prieš mėnesį mes kalbėjome apie žurnalistų žudimus, dabar kalbame apie katastrofinę situaciją Irane, Gvinėjoje ir Šrilankoje. Ir e, manau, kad dauguma jūsų pritars rodytis man, kad mums reikia geresnė, geresnio laiko tokioms diskusijoms, o ne ketvirtadienio po pietų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Būtų gerai, jeigu paprašę žodžio pagal spontanišką procedūrą, spontaniškų pasakymų kalbėtumėte apie temą, nes kitaip jūs atimate žodį iš kitų kolego. O dabar diskusijų pabaigai suteiksiu žodį komisarui Orban. domnule preedinte doamnelor i domnilor permitei mi să încep prin a transmite norėčiau pirmiausia išreikšti užuojautą aukų šeimoms sekmadienio teroristinio išpolio Irane šeimų aukoms komisija smerkia visas teroristinės atakas išpolius bet kur pasaulyje ir e, apgailestauja dėl žmonių gyvybių. Europos komisijai kelia didelį susirūpinimą žmogaus teisų padėtis Irane ir padėtis dėl pagrindinių teisių šioje šalyje. Kadangi mes tai, e, šį klausimą svarstome, tai turime pabrėžti nepilnamečių baudimą mirtimi įvairių etninių mažumų persekiojimą ir e, didelius e, žodžio laisvės apribojimus. Taip pat apgailestavome dėl to, kad su kaliniais yra labai blogai elgiamasi, kad žmonės yra gazdinami, kalbu apie režimo oponentus ir žmogaus teisų gynėjus. ES yra išlaikiusi tiesioginius kontaktus su Iranu ir atvirai demonstruoja, kokios nuomonės laikosi. Kai mes galvojame apie tai, kaip vystysis ši situacija, ES palaiko pagrindinės žmogaus teisės, bendrasias vertybės, ir kiekvieną kartą labai drąsiai išsako savo poziciją, kai paaiškėja, jog yra pažeidžiamas žmogaus teisės ir pagrindinės vertybės. Deja, nepaisant visų raginimų, tartautinės bendruomenės pastangų, žmogaus teisių situacija pablogėjo nuo 2009 metų Liepą vykusių prezidento rinkimų. Pastarosiomis savaitėmis Irane nemažai žmonių e, nukentėjo nuo įvairiausių veiksmų. Mes jau aptarėme keletą tokių pavyzdžių. Būtent kai nepilnametė nukentėjo Ir tas įvyko nepaisant visų tarptautinės bendruomenės ir es pastangų, kur, kai buvo bandoma pakeisti teismo sprendimo vykdymą. Taip pat mums nerima kelia septynių kalinių situacijoje. Jau septynis, jau ilgą laiką Jie yra kalinami ir kaltinami šnipinėjimu bei tevinės išdavimu. Tikrai sunkus kaltinimai ir jų situacija labai sudėtinga, bet bylos nagrinėjimas nuolat atidėliojamas. Šie asmenys net neįsivaizduoja, kas jų laukia, vargiai teismo procesą bus galima vadinti teisingu ir sąžiningu. Po prezidento rinkimų buvo šimtai žmonių sulaikyta vien dėl to, kad jie dalyvavo protesto demonstracijose. Priimti ir priėmiami vis e, bei nuolat teismo sprendimai ir e, keletas žmonių buvo nubausta mirties bausmę vien dėl to, kad jie dalyvavo protesto demonstracijose vykuose, vykusiuose po prezidento rinkimų. Mes tikrai e, pritarėme jūsų susirūpinimui dėl žmogaus teisų situacijos Irane. E, komisija atidžiai seka padėtį, mes nuolat raginame Irano pareigūnus vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus dėl žmogaus teisų. Taip pat raginame laikytis pagrindinių teisių hartijos ir kitų tarptautinių dokumentų. Ar Irane pagerės žmogaus teisų situacija? Nuo to priklausys ir tai, kaip mums seksis konsoliduoti dialogą ir kiek pastangų dėsime. Kalbant apie ateities perspektyvas su Iranu, manome, kad atsižvelgiant į esamą situaciją nebūtų labai protinga Teherane turėti ES delegaciją. Pirmininkas, ačiū. Baigiame diskusijas šio klausimu. Balsavimas vyks netrukus. Dabar E, diskutuosime apie Šri Lanką, šeši pasiūlymai rezoliucijos ir ponas Van Orden kaip vienas iš autorių.